ir komisijos intervenciniai veiksmai dėl Graikijos finansų krizės. Ir e, ponas Muguruca yra kompetingas audito rūmų narys, o mūsų pranešės yra Hanu Takula. Ir iš karto pirmiausia žodis ponui Mugurucai. Eh, dear Madam Chair, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariai, norėčiau padėkoti komitetui už kvietimą ir galimybę pristatyti auditorumų specialią ataskaitą dėl komisijos intervencinių veiksmų, dėl Graikijos finansų krizės. Taigi man didelė garbė e, pasidalinti su jumis mūsų darbo rezultatais. Ir ši ataskaita yra e, viena iš e, ataskaitų perengtų auditorumuose e, pastaraisiais metais skirt, jos yra skirtos ekonominiam valdymui. Ir viena iš ataskaitų yra skirta, kaip komisija valdo finansinę pagalbą visai eiliai valstybei narių. Ir taip pat parengime ataskaitą skirtą techniniai pagalbai Graikijai, kurią koordinuoja komisija. Na ir šios programos Graikijoje vykdomas jau aštuonerius metus ir tikslas yra užtikrinti e, stabilę finansinę ir ekonominę situaciją ir taip pat e, pagerinti e, šalies galimybę pačiai reaguoti finansų rinkose. Na ir mūsų auditų metu bandėme išsiaiškinti, ar komisijos vykdomas tokių programų vykdymas yra tinkamas. Taip pat konkrečiai aiškinomis, ar. E, komisijos taikomi veiksmai yra tinkami programų valdymai, taip pat ar e, buvo tinkamai e, nustatytos ir gyvendintos politinės sąlygos ir ar programos leido pasiekti pagrindinių tikslų. Nu, dėl trečiosios programos, kuri šiuo metu dar vykdoma, mes susitelkime tik tais jos sąrangos aspektus. Taigi, Beje, mes neįvertinome mm, IMF ir SM vykdomų veiksmų, taip pat mes e, nevertiname ir Graikijos valdžios institucijų taikomus veiksmus, o dėl Europos centrinio banko, tai mes bandėme įvertinti jų vykdomo valdymo veiksmingumą, kai tai susijęs su programomis. Taigi iš banko e, gauta dokumentacija nebuvo pakankama tam, kad galėtume atlikti savo darbą, nes e, centrinis bankas e, užkvis iškvesenavo mūsų įgaliojimus įvertinti banko vaidmenį įgyveninant paramos Graikijai programas. Todėl mūsų ataskaita ir ribota šio požiūriu. Ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį į vieną e, ataskaitos dalį ir e, ten mes įvertiname komisijos vykdomą programų valdymą. Taigi, pavyzdžiui, nustatėme, kad makroekonominiai modeliai nėra pakankamai pagristi. Be to, e, teko konstatuoti, jog e, nebuvo tinkamai parengti e, papildomi dokumentai, kurie leistų atlikti stebėsinos vizitus. Taip pat panašia analizė buvo atlikta ir ECB atžvilgiu bet bankas, tiesą sakant, kliūdė mūsų veiksmams. Beje, norėčiau priminti, kad renginant vieną priežiūros mechanizmą ataskaitą, situacija buvo panaši ir bankas savo ruoštų pateikė labai mažai informacijos, kurios būtų reikėję tinkamam auditui atlikti. Dabar norėčiau trumpai pristatyti pagrindinės ataskaitos išvadas. Pirmiausia, programa buvo e, parengta skubos tvarka ir tikslas ir visų trijų programų valdymą įtakojo ekonominis ir politinis netikrumas. Taigi užtruko beveik metus, kol komisija nustatė procedūras. Iš pradžių buvo neiškumo dėl tam tikrų sąlygų, tačiau pripažįstame, kad programų sąranga laikui bėgant pagerėjo. Na ir e, pastebėjome, kad e, nebuvo nustatytos tam tikros sąlygos reikalavimai platesniai e, augimo Graikijų užtikrinimo strategijoje, bet. Na, o kalbant makroekonominės prielaidas, tai e, jos buvo nuseklis ir e, atnaujintas, tačiau buvo netinkamai pagrystas, truko testavimo priemonių. Na ir toks programavimas netinkamai įvertino ekonominę krizę Graikijoje. Ir beje, komisija gyvendinama Graikijos vyriausybės e, taikymų priemonių priežiūra turėjo tvirtą pagrindą. Na ir bendradarbiavimas su partneriais buvo veiksmingas, nežiūrint to, kad institucinė sąranga buvo sudėtinga, nors e, dar trūko aiškumo ir skaidrumo dėl e, partnerių vaidmenų ir atsakomybės. Kaip žinia, programa apima struktūrinės reformas įvairiose sritise ir beveik visose Graikijos valstybės funkcijose. Mes susitelkime į keturis e, politikos e, laukus apmokestimas, viešas administracimas, darbo rinka ir finansinis sektoris. Antroje ataskaitos dalyje E, yra išdėstyti mūsų sampratimai dėl šių politikos sričių. Na ir paskutinėje ataskaitos dalyje mes susitelkime į programos specifinius tikslus ir nustatome, jog e, tik dalinai jie buvo įgyvendinti iš dalies dėl politinio ir ekonominio nestabilumo šalyje e, šiuo laikotarpiu. Na ir šiomis programomis buvo siekiama skatinti reformas ir mm, tikslas buvo iškirsti kelią Graikijos bankrotui. Tačiau vis dėlto e, šalies gebėjimas e, užtikrinti finansavimą kol kas išlieka iššūkiu. Taip, Mm, programų dėka buvo užtikrintas fiskalinis konsidalyvavimas ir trumpalaikis finansinis stabilumas. Finansinis sektorius buvo restruktūrizuotas, tačiau tai nemažai kainavo. Kokiosgi mūsų rekomendacijos? Ataskaitoje pateikta 11 rekomendacijų ir jų tikslas pagerinti e, būsimų pagalbos programų valdymą. Konkrečiai rekomenduojame kad e, komisija pagerintų programų rengimo procedūras, įskaitant aiškesnį partnerių rolių nustatymą. Taip pat e, reikėtų e, nustatyti prioritetinę tvarką, reikalavimus ir sąlygas ir jos turėtų būti įtraukiamas į platesnį E, šaliai skirtos strategijos kontekstą. Taip pat reikia atsižvelgti į šalies administracinius gebėjimus. Be to, reikia spręsti nepakankamo domenų e, klausimą ir prielaidos turėtų būti geriau pagristos. Be to, manome, bent jau pasibaigus programams, jas reikia būtinai vertinti ir mes rekomenduojame, kad komisija jau dabar įvertintų e, tinkamos pagalbos ir priežiūros e, sistemą e, laikotarpiai pro, po programų įgyvendinimu. Taip pat tokiu būdu bus galima atsižvelgti į šalies finansinius poreikius. Dėkoju už dėmesį ir mielai atsakysiu visus jūsų klausimus. Dėkoju tuoj pat po paskelbimo susipažinau su ataskaita, turiu klausimą. Pranešės yra Takula, tai pirmiausia žodis jam. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šią ataskaitą. Reikia jam skirti didesnį, didesnį dėmesį mūsų komitete, nes e, ataskaitoje pateikiama bendra situacijos apžvalga. Ataskaitoje vertinama padėtis pakankamai didelio masto struktūroje ir atkreipimas dėmesys į rimtas problemas. Pirmiausiai, kalbant apie finansinę paramą Graikija ją teikia ne tik komisija, tačiau taip pat ir Europos centrinis bankas, TVF ir būtent e, ne komisija paramos programą sudarė valstybės narės, komisija buvo tik viena iš programos finansų valdytojų. Ataskaitoje minimas e, trejetas o auditorumai turėjo įgaliojimus tik tai vieną iš institucijų trijų audituoti. Dėl šios priežasties Europos centrinis bankas ir nesuteikė reikiamų dokumentų, kad būtų atliktas atitinkamas auditas. Aš manau, kad reikia naujos diskusijos dėl įgaliojimų tam, kad įspręstume tokio pobūdžio situacijas ir problemas. Turime apgalėstauti, tačiau audito rūmai negalėjo susidaryti bendro vaizdo ir e, įsivaizduoti viso problemos masto. Taigi reikėtų dėl šios dalies atskirai padiskutuoti išsameu. Ataskaitoje daugiausiai dėmesio skiriama Graikijos politiniai padėčiai, finansinės paramos teikimo metu negalime šios aplinkybės prarasti iš akių, nes yra glaudžiai susijusi su programų gyvendinim, kurios yra susijusios su įvairiomis reformomis vykdomomis skirtingose politinėse sektoriuose. Tai audito rūmai turėjo viena vertus atsižvelgti visus politinius įvykius, į Graikijos obligacijos supirkinėjimą ir e, laimiai. Remiantis tą informaciją, kurią perskaičiau, galiu tikėtis daugiau teigiamų pokyčių. Audito rūmai Galbūt galėtų suteikti informaciją apie tai, kodėl taip ilgai tas auditas užtruko, kodėl ta ataskaita taip ilgai buvo rengiama ir kodėl ją būtent reikia parengti dabar, nes dar nėra pasibaigusi trečioji paramos programa, kadangi trejus metus buvo svarstamas ataskaitos projektas, tai per tą laiką daug kas galėjo pasikeisti. Noriu užduoti klausimus komisijai dėl dabartinės, dėl dabar vykdomos programos. Ar susidurime su tomis pačiomis problemomis, kaip ir vykdant ankstesnės programas, ar galbūt atsiranda naujų problemų. Aš taip pat norėčiau, kad būtų Graikijos atstovų dalyvaujančių diskusijoje kad išgirstume taip pat ir Graikijos komentarus svarstomais klausimais. Nes e, manau, kad Graikijos indėlis reformų sėkmė negali būti nepastebimas. Čia vėlgi susidurėme su nepakankamo skaidrumo problema. Labai svarbu, kad tokio masto problemos kaip ši būtų sprendžiamos skaidri. Žinoma, tikimės, kad e, ši problema bus paskutinė, tačiau jeigu dar prireiktų papildomos paramos programos ateityje, tai svarbiausia, kad būtų užtikrintas jos vykdymus skaidrumas. Tiek būtų mm, mano nuomonės. Ačiū, tai labai svarbus klausimai, juos atsakys komisija ir galiausiai kalbės ir auditorumo atstovas pabaigai. Be to ir aštuoni kolegos paprašė žodžio iš mūsų komiteto. Ačiū pirmininkė. Pane pirmininkė, biudžeto kontrolės komiteto nariai. Komisija džiaugiasi auditorumų specialiają ataskaitą, kurioje primenama, kaip buvo parengtos dvi stabilumo ir paramos programos ir taip pat atkreipiamas dėmesys į dabar vykdomą programą. Komisija yra pasirengusi išanalizuoti šitas programas ir pamastyti apie šių programų tolesnį teikimą ir įgyvendinimą. Pamastyti kartu su mis. Mes pritarėme auditorumų rekomendacijoms ir tikimės iki 18 metų pabaigos jas įgyvendinti. Yra daug rekomendacijų, kurios jau yra įgyvendinamos įgyvendinant ESM stabilumo e, rėmimo programos įgyvendinimo metu. Taigi mūsų atsakymuose yra nurodyta, kad tai yra padaryta. Tai yra padaryta atsižvelgiant į pranešimo priedą. Norėčiau pateikti du pavyzdžius, rodančius, kaip mes įgyvendiname dvi rekomendacijas. Pirmiausia, rekomendacija numeris 2. Ten yra sakoma, kad komisija turėtų suformuluoti aiškiau prielaidas ir prioritetus, kad būtų užtikrinti tinkamesnė pusiausvara siekiant programos tikslų. Norėčiau priminti, kad prieš Graikijos vyriausybei įsipareigojant ir pasirašant ketinimų protokolą, kiekviena iš tų sąlygų buvo aptarta išsamei ir suderinta su Graikijos vyriausybė ir techniniu ir politiniu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad visi aiškiai būtų suprasta, kas turėtų būti, ko turėtų būti siekiama reformų proceso metu. Be to, prieš suformuluojant galutinius tikslus buvo parengtos konkrečios gairės, kurios turėjo būti atskaitos taškas, bet kuriuo šios programos įgyvendinimo etapu. Kalbant apie dabartinę programą, mes numatėme pagrindinius kriterijus, kuriais vadovaujamės įvertindami e, tikslų įgyvendinimą ir taip pat formuluodami prioritetinės priemonės. Taigi mes pasimokėme iš praeities pamokų. Kitas pavyzdys, aštuntoji rekomendacija. Ten yra sakoma, kad komisija sistemingiau turėtų vertinti administracinius valstybės narys galėjimus įgyvendinti reformas ir techninės paramos poreikį. Turėčiau pasakyti, kad mes ne tik tai įvertinome šiuos gebėjimus, bet ir padėjome įdėjome daug pastangų, kad šitie gebėjimai būtų sustiprinti. Pavyzdžiui, mes sukūrėme atskirą darbo grupę ryšiams su Graikija. Ir mes laikėmės dabartinės paramos programos nuostatų ir padėjome įgyvendinti įvairias reformas kurios pagal programą buvo įtrauktos išsamei į ketinimų protokolą. Praėjus trims mėnesiams po to, kai programa buvo sukurta, komisija kartu su Graikijos vyriausybės atstovais e, paprašė techninės pagalbos struktūrinėms reformoms vykdyti. 140 žmonių komanda padeda Graikijos vyriausybei įgyvendinti įvairias reformas įvairiose srityse. Taigi mes teikiame įvairilypę pagalbą. Kaip parlamento nariai jau sakė, mes dar kartą turėtume priminti finansinės pagalbos programos pagrindinius tikslus. Tai yra užtikrinti finansinį stabilumą ir taip pat e, užtikrinti vėl prieigą prie finansinių rinkų. Ir ta programa buvo sukurta labai aštrios krizės akivaizdoje. Kita vertus, labai svarbu sistemingai atsižvelgti ekonominį ir politinį kiekvienos programos teikimo atveikiu, ypač kai pasirinkame tam tikrus politikos prioritetus. Ypač svarbu prisiminti visų įvykių chronologiją. Baigiant, norėčiau grįžti prie spaudos pranešimo, kurį padarė audito rūmai, pasakydami, kad labai svarbi buvo finansinė pagalba, parama, kuri paskatino struktūrinės reformas Graikijoje. Taigi tiek kol kas yra su pasirengus atsakyti su klausimus. Muguruca, ar jūs taip pat norėtumėte pratesti pranešėjo klausimus arba atsakyti juos? Presidenta, Muchas gracias. Dėkoju, ponė Pirinkė. Pranešėja iškėlė labai svarbių klausimų. Ir konkrečiai dėl mm, ataskaitos paskelbimo e, momento ir trukmės. Nebuvo lengva parengti šią ataskaitą. na, iš... toks tikslas nebuvo jau aiškiai apibrėžtas, jis e, kito ir, ir komisija kaip tik buvo užsiemusi antrąją programą, kuri, kuri niekuomet nebuvo užbaigta ir dėl šios priežasties ataskaitą palėtėme ir trečiosios programos sąrangą. Esame parengę ir kitų susijusių ataskaitų. Tikriausiai prisiminate mūsų ataskaitą skirtą Airijai, Portugalijai, Rumunijai, Lietuvai ir Vengrijai skirtas programas. Taigi, dėl Graikijai skirtos programos kompleksiškumo užtruko ilgiau, kol ją parengėme bet e, rengiam ir kitų ataskaitų susijusių su e, programų Graikijoje valdymu, kaip kad pavyzdžiui e, Task Force for Greece, Graikijai skirtos specialios grupės paramos ataskaita, tai yra techninės pagalbos skirtos Graikijai ataskaita ir buvo suformuluotos svarbios e, rekomendacijos dėl ateitie teikiamos techninės pagalbos. Taigi, manau, kad e, e, ataskaita yra tinkama, forma tinkama, juolab, kad komisija sutiko su rekomendacijomis ir šią ataskaitą bus pasiremta rengiant naujas programas, apsprendžiant jų sąrangą ir šiomis ataskaitomis pasinaudojama atliekant vykdomų programų priežiūrą dėl centrinio banko. E, ataskaitoje labai aiškiai paaiškinta, kad komisija, kaip ir kitos institucijos, teikia uh, E, techninė pagalba programai, kuri vykdoma įvairiais lygmenimis ir, pavyzdžiui, e, Graikijos valdžios institucijos įsipareigoja atlikti reformas ir joms skiriama ši techninė parama. Taigi mūsų ataskaitoje, atlik, atliktoje analizėje apsiribojama tik tais techninė. Mm, parama, kurią skiria komisija. Na, kaip tu žinia, turime ir e, e, Europos stabilumo mechanizmą, tačiau jo įgyvenimą įvertinti neturime įgaliojimų. Taip pat mūsų galios e, yra ribotos, kai tenka vertinti ir Europos centrinį banką, konkrečiai jo veiksmų veiksmingumą. Taigi, dėl šių ribotų auditorumų įgaliojimų negalėjome pilnai užbaigti savo užduoties. Ir tai mus neramina, nes ne pirmas įkis, kai susidurime su tokio pobūdžio sunkumais. Čia pavyzdžiui, priminsiu ataskaitą e, skirtą e, bendram bankų priežiūros e, mechanizmui ir mes šiuo metu auditorumuose labai atidžiai vertiname, kaip ateityje reikės elgtis dėl Europos centrinio banko, kaip išspręsti šią situaciją, išeiti iš šio aklygatvio, na ir kaip apginti mūsų kaip auditų rūmų teisės, kurios yra tvirtintos sutartise. Nes E, čia turime galvoti ir apie suinteresuotusius subjektus, viešą nuomonę ir, pavyzdžiui, e, parlamentas taip pat yra parengęs pranešimą dėl e, Europos centrinio banko veiksmų, veiksmingumo. Turime įvertinti ir Graikijos valdžios institucijų veiksmus ir ataskaitoje pripažinta, jog nestabili politinė situacija iš esmės smarkiai atsiliepė programos tikslų įgyvendinimui. Konkrečiai mm, įgyvendinant antrąją programą, politinės sąlygos buvo labai sudėtingos ir tai taip pat paminėta mūsų ataskaitoje. Na, o kai kalbame apie mūsų ataskaitos aprepti, tai naudantis progą norėčiau padėkoti komisijos tarnyboms už pilną bendradarbiavimą. Mes, kaip jau minėjome, rengiame ataskaitoje, pateikėme nuomonę ir įvertiname labai sudėtingų programų įgyvenimą ir turime galimybę susipažinti su vidinėmis komisijos procedūromis, paskaičiavimo metodais ir Kartais e, dėl e, su programomis susijusių aplinkybių e, tarnybos dirbo patirdamas didelį spaudimą. Taigi gavome įvairių įžvalgų į vidinės komisijos procedūras. Na ir taip pat būtų norėjusi sužinoti daugiau apie banko mm, vidinės procedūras tam dėja neturėjome galimybę šiuo atveju. O kai kalbame apie visų subjektų indėlį programų įgyvendinimą, tai priminsime tas pačias rekomendacijas, kurios jau buvo numatytos ir ankstesnėse ataskaitose. Tai yra, kad ateityje reikėtų pabandyti formaliai, aiškiai paskirstyti visų susijusių subjektų atsakomybės rytis ir funkcijas, nes tai palengvins ir ataskaitų rengimą. Čia turiu galvoje ir Tarptautinių valiutos fondą, ir Centrinį banką, ir komisiją. Ir tiesiog turiu dar sikitai atkreipti dėmesį. Dėkuoju. Ačiū. Penki komiteto nariai ir trys kiti nekodeto nariai paprašė žodžio. Kiekvienam suteiksiu po dvi minutės. Pusė, ketu... Pusė keturių tiksliai baigsime posėdį. Sechotski. Aš nežinia, ar galima per dvi minutės viską pasakyti, ką turėčiau pasakyti apie šitą pranešimą. Pabandysiu. Jūs puikiai žinote, kad aš jūs labai gerbiu ir turiu pasakyti, kad Graikijai, kalbant apie Graikiją, reikia atsižvelgti į tai, jog šitų programų, finansinės paramos programų, uh, vertinime reikėtų turėti omenyje, kada tos programos buvo parengtos, kokiu metu ir kaip šitos programos turėtų padėti spręsti arba padėjo spręsti vidaus problemas. Iki 16 metų šitos programos buvo keičiamos trejus metus tris kartus ir kartais netgi nesudarius valstybės. Yra numatytos struktūrinės reformos, tokios mokestinės priemonės, kurios ne visada būdavo iki galo įgyvendinamos. Kai politinis klimatas nestabilus, sunku tikėtis, kad šitos programos bus iki galo bus įgyvendintos. Taip pat mes matėme, kad struktūrinės reformos turėjo uh, padėti Graikijos ekonomikai ir finansams tapti atspariems. Be to nepakankamai buvo koordinuojamos atskiros paramos programos. Aš turiu iš karto pereiti prie klausimų, kodėl laiko liko nedaug. Nelabai suprantu, kodėl šitie ryšiai yra neoficialūs ir kodėl niekaip nepavykdavo atskirti įgaliojimų ir tiksliai suformuluoti, kokie žingsniai turėtų būti žengiami be išlygų. Ką tik buvo pasakyta komisijos atstovo, kad Grisija, Graikija toliau tebėra krizėje. Tai kodėl nepavyko aš atsibristi? Pirinskis. Thank you. Ačiū. Dvi minutės pakankama. Mes laikas pateikti du klausimus. Pirmasis klausimas. Apie jį kalbam ataskaitoje, kad komisija vadovavosi Europo, Eurogrupės nuorodomis Euro, Eurogrupės sprendimais. Pranešėjas klausė jūsų, galbūt ir auditorumų, kiek dėmesio turėtume skirti tik tai komisijai, nesižvelgdami į bendrus procesus, kurie buvo galbūt e, ne visiškai skaidrus įgyvendinant šią programą. Ar komisijai netitiko tos Eurogrupės instrukcijos. Kitas dalykas - darbo rinkos klausimas. Siekiant sugrįžti prie kolektyvinių sutarčių sudarimo. ir atsižvelgiant į ekspertų nuomonę ir turint omenyje komisijos pradinius lūkesčius, reikėtų pasakyti, kad iš pradžių nebuvo linkta grįžti prie kolektyvinių sutarčių, kadangi buvo kažkaip tai iš anksto politiškai nusistatyta prieš fiskalinės priemonės, taupimo priemonės ir tuomet buvo ignoruojamos kolektyvinių dėrybų procedūros. Todėl norėčiau paklausti, kaip reikėtų vertinti Eurogrupės politinį diktatą ir kodėl nebuvo visiškai atgrįžta prie kolektyvinių sutarčių arba darybų dėl kolektyvinių sutarčių. sutarčių. Marijas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Ačiū, pane pirmininkė. Mėginsiu kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės. Ši tema kamuoja Graikiją ir Europą jau ilgiau nei trejus metus. Trys taupimo programos nepavykusios 40 procentų žmonių gyvenimo skurdo ribos, nedarbas siekia 27 procentus, atlyginimai buvo sumažinti 40 procentų, taip pat kaip ir pensijos. Tūkstančiai uh, smulkių verslininkų bankrutavo, taigi memorandumai ir programos nepasiteisino. Kodėl? Todėl, kad jų tikslas nebuvo išgelbėti Graikijos ekonomiką, e, nes pats Daiselblumas e, pripažino iš dalies buvo norima išgelbėti bankus ir buvo išgelbėti Graikijos, Vokietijos ir Prancūzijos bankai, kurie buvo supirkę Graikijos vyriausybinės obligacijas 130 milijardų eurų, 130 milijardų eurų vertės, to tarp valstybės turtas yra iššvaistytas ir niekas už tai neatsakingas. Galiu pateikti pavyzdžių. Europos centrinis bankas sugebėjo išpirkti 54 milijardus eurų PSA e, valdomų obligacijų ir e, išbrido sausas iš balos, tačiau tos obligacijos buvo supirktos už labai žemą kainą, o Graikija turės išpirkti už pilną kainą. Graikija pinigų neturi, taigi turės vėl skolintis ir e, vėl jai reiks paramos programos. Taigi Graikija dabar kenčia nuo e, Europos centrinio banko jungo. Mes jau E, turime informaciją apie tai, kad Graikijai gelbėti buvo pasirinkti netinkami receptai. Tuoj baigs kalbėti 30 sekundžių dar. Taigi to tačiau nenorima pripažinti, nenorima pripažinti, kad Graikijoje veikiama kreditorių užsakymų, o ne bandant apsaugoti piliečių teisės ar apskritai teisės viršenybės nuostatas. Pažiūrėjus pagrindinės teisės, o komisija nieko nedaro, nes galbūt nieko nežino, kaip viskas vyksta. Tuoj baigsiu. Šitą komediją turi baigtis ir mes turime pripažinti, kad Europos institucijos privalo prisimti atsakomybę ir atlyginti Graikijos žmonių patirtą didžiulę žalą. Kolega Dejonk, ačiū pirmininkė. Pranešėjas jau minėjo, kad šie ataskaitis pranešimas yra labai e, svarbus ir e, koordinatorių posėdėje savo laiku mes tą taip pat esame pabrėžę, turime rasti pakankamai laiko šiai temai, o ne tik per e, tą trumpą laiką viską aptarti. Taip pat aš manau, kad šis pranešimas neturėtų būti savo iniciatyva Šiandien ryte mes AFKO komitetas svarstame pagrindinių teisų pranešimą ir ten taip pat yra kalbama apie šią temą. Aš pasisakau už tai, kad daugiau laiko skirtume jai. Dar vienas dalykas politinių požiūrių svarbus Ir noriu pasakyti, kad mes turime tinkamus įgaliojimus kontroliuoti Europos centrinio banko veiklos efektyvumą. Deja, taip neįvyko. Europos centrinis bankas neleido to padaryti auditorumams ir Europos parlamentas turi čia įsikišti ir padėti. Mes negalime leisti, kad būtų vertinama tik tai vienos institucijos įsitraukusios į šį reikalą veiklą, tai yra komisijos, o kitos dvi nėra kontroliuojamas. Aš manau, kad e, akivaizdu, kad šiuo atveju susidurime su tokiu reiškiniu, kuris dažnai kartojasi komisijoje, kurios tarnybos nederina veiksmų e, tarpusavyje. Ir auditorumai taip pat e, galėtų savo išvadose pažymėti ir tą daro, kad e, komisijos tarnybos nepakankamai derino veiksmus tarpusavį, nebuvo atliktas socialinių poveikio įvertinimas. Ir žiūgiuosi, kad komisija atsižvelgia į šios ataskaitos išvadas ir rekomendacijas ketina gyveninti, tačiau tai taip pat reiškia, kad e, šiai temai turime skirti daug daugiau laiko. Iš tiesų mes pusvalandį skiriame tokioms temoms, tačiau dabar numatėme valandą laiko. Nežinau, ar to laiko tikrai e, skiriame per mažai, nes girdimo argumentų kokybė nebūtinai yra pati geriausia. Kolega Fleningin. Atsiprašau kartais už tai, kad turite išklausyti ir nelabai svarių argumentų. Aš manau, nepaisant daugelį užduotų klausimų ataskaitoje, neminimi 250 milijardų eurų, kurie buvo panaudoti Graikijai gelbėti ir apie atitinkamus fondus nekalbama, o jie buvo patys svarbiausi, juos puikiai išnaudojo Europos Sąjunga, tam, kad priverstų Graikijos vyriausybę e, sutikti su taupimo programomis, kurios turėjo katastrofiškų pasiekmių paprastiems Graikijos žmonėms. Mes turime atlikti forensinę analizę to, e, kaip buvo panaudoti tie pinigai. 67,5 milijardų eurų trojka skyrė Graikijai, tačiau tokias sumas gavo bankai mes bent jau žinome, e, kur tie pinigai nusėdo ir būtent bankų kišenėse ne tik Airijos, tačiau viso pasaulio, ES bankuose tie 7,5 milijardų buvo skirti Airijai. Taigi klausimas, kur dingo tie pinigai, kurie buvo skirti Graikijai. Mm, yra e, informacijos apie tai, kad daugiau nei 90 procentų tų pinigų buvo skirti bankams, ne tik graikiškiams, tačiau Europos, ypač Vokietijos bankams. Ir uh, naujausias tyrimas parodė, kad uh, tos lėšos praktiškai nebuvo panaudotos šalies ekonomikai e, atgaivinti, nes Europos vadybos ir technologijų e, instituto tyrimai tai patvirtina. Aš manau, kad audito rūmų ataskaita čia tik tai bandoma dumti akis, nes e, nieko nekalbama apie tai, kokiems tikslams buvo konkrečios lėšos panaudotas. E, e, jis paprasčiausiai paprastus žmonės įlinis iki išdūrė, o mes jokios informacijos neturime. Dar vienas buvo e frakcijos narys, kuris nėra komiteto narys, pons Huntis dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Skaitant šią ataskaitą, jau blogą darosi jeigu ponas Daisenbliumas net prieš kurį laiką pripažino, kad šios programos buvo sukurtos ne siekiant užtikrinti solidarumą ir paremti Graikijai, o tam, kad būtų išspręstos Europos bankų problemos ir jie būtų išgelbėti. Ir uh, e, Olirienas komisijos narys savo laiku tą taip pat pripažino 2014 metais. Dabar skaitome šią ataskaitą. Uh, tačiau e, ji yra mažiau techninio ir labiau politinio pobūdžio. Turime dabar e, Graikijos Europos visuomenį pasakyti, kad žlugus Graikijos paramos programai ir toliau tęsis ta e, ekonomikos nuosmukio nedarbo spiralė, dėl visko kaltinamos Graikijos vyriausybės, kurios nesilaikė savo reformų įsipareigojimo, o aš Manau, kad čia ES bendra rinka jokios kalties dalies nenori prisiimti. Aš noriu paminėti konkrečius dalykus. Auditorumo atstovai teigia, kad abi paramos Graikijai programos, pavyzdžiui, pirmoji, e, nebuvo grindžiamos jokia strategija. Tuo tarpu komisijos strategija siekiant uh, padaryti galą ekonomikos nuosmukiui tiek iš Graikijos, tiek iš Prancūzijos reikalauja to paties - sumažinti atlyginimus, valstybės išlaidas, privatizuoti turtą, taip toliau ir panašiai. Taip pat jūs teigiate ataskaitoje, kad Graikijos bankų sistema gavo 54 milijardus eurų rekapitalizacijai. Tuo metu, kuomet buvo planuojama sumažinti, nurašyti didelę dalį Graikijos skolų ir e, perduoti dar prieš e, nurašant skolas buvo didelė dalis obligacijų Graikijos e, parduota Europiems bankams. Teisybė yra tokia, jie turi žinoti tiek Europos, tiek Graikijos visuomenė. Panas Papadimulis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, auditorumai dabar pateikė šią ataskaitą. Manau, kad rezultatas geras. Buvo konstatuoti, kad rengiant programas buvo padaryta klaidų. Na ir rengiant esminės progro, prog, prognozes buvo suklysta, taip pat ir skaidrumo, atskaitomybės rytyje yra kritikuotinų dalykų. Taigi, tenka sugrįžti prie to, kas buvo visai nesiniai viešai pripažinta iš pono Ren pusės viešai. Taip, čia teigiama, kad e, viskas buvo skirta tam, kad būtų išgelbėti bankai. Nu, dėl e, planavimo klaidų, dėl nepasitvirtinusių prognozių, tai teko, ponė pirmininkė, už tai brangiai sumokėti. Nenuvertinkite tokių argumentų, nes už tai sumokėjo Graikijos žmonės. Žmogiškoji socialinė šių neteisingų prognozių kaina yra didelė. Prastas planavimas taip pat labai daug kainavo. Taip, galbūt ūkis pradeda atsigauti, Graikijoje mažėja nedarbas, vėlgi šiek tiek priartėta prie tikslų ir mm, antri metai iš eilės yra mm, biudžeto įplaukų perviršis, tačiau problemos išlieka tos pačios. Beje, norėčiau padėkoti auditorumams už jūsų darbą, jūsų netik kritikuoju, tačiau noriu sužinoti, ką ketinate daryti tam, kad galėtumėte vykdyti savo užduotis ir Europos centrinio banko atžvilgių, o ką nuveiks komisija vietoj, ne, ne, nepakanka, kad čia dabar tik tais uh, išsakytumėte apgailestavimą. Na, svarbu, kad nebūtų už uždarų grupių, eurogrupėje primami sprendimai, reikia demokratijos ir taip, kaip Europos parlamento atstovai, reikalame daugiau skaidrumo ir demokratijos. Ponas Kokas. Dėkoju, ponė pirmininkė dar 2016 metais su kai kuriais e, Aldė atstovais organizavome renginį skirtą neteisingams memorandumams ir E, vyriausybės veiksmams. Ir dabar mm, praėjus 18 mėnesių gavome galiausiai auditorumo taską. Ar galite įsivaizduoti, ką reiškia 18 mėnesių paprasto žmogaus gyvenime? Trečia rekomendacija. Pavyzdžiui, nurodyta, kad nebuvo galima įvertinti augimo strategijos pirmame jos etape Na ir programos buvo gerokai pakeistos laikui bėgant, tačiau neaišku, ar tai duos rezultatų. Taip, lyginant su 13 metais turime biudžeto įplaukų perviršį, tačiau kartu vis dėlto stebime ir recesiją. Ši situacija jau tęsiasi šešerius metus. Komisija e, dabar nori keisti programas. Pirmas tikslas - biudžeto perviršis. E, norima sumažinti iki 2 procentų. Dėl pirmų programų pripažintos klaidos, o kada komisija pagaliau pripažins savo klaidas, o dėl trečios programos vėl tos pačios klaidos. Na ir pabaigai. Vyriausybė ir komisija padarė klaidų ir esame nepatenkinti, kad po aštuonių metų ūkio nuosmukio e, Graikijoje yra tik tais labai menki ūkio atsigavimo ženklai. Aš manau, kad reikia prisimti atsakomybę ir įgyvendinti ketvirtąją programą. Ir gyvendinti tuos dalykus, kurių tikrai reikia Graikijai. Pavyzdžiui, vykdyti struktūrinės, ypatingai administracinės reformas. Dėkoju. Aš save pati taip pat įtraukiu į kalbėjimo sąrašą. Esu esu e, Graikijai skiriamos finansinės pagalbos e, grupės narė. E, ir taip, stebėjau visus šios procesus, nekalbėsiu apie priežiūrą, bet norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kokias faktinės aplinkybės E, finansinė pagalba Graikijai, tai yra milžiniška Europos mokesčių mokėtojų solidarumo išraiška. Taip, suprantu, kad reikėjo išgelbėti bankus, nes bankuose visai paprasti žmonės turi savo sąskaitas. Čia neina kalba vien tik tais apie kažkokius anonimiškus e, vadybininkus. Kal, bankai yra mūsų e, ūkio šerdis, taigi reikia užtikrinti tinkamą jų veikimą. Na ir kai ypatingai e, paštrėjo situacija, e, buvo pradėta vykdyti kapitalo srautų kontrolę, taigi vėlgi pamatėme, kokia yra bankų vertė, jie atliko savo funkcijas. Na, o mes bandėme patvirtinti tinkamą reguliavimą. Beje, mane pribulaškė štai kas. E, kai kalbame apie kaltę, klaidas, tai aš čia pirmiausia noriu pakalbėti apie Graikijos vyriausybės klaidas ir kaltę, kas nutinka, kai tik iš dalies įgyvendinamos priemonės. Taip, e, vyriausybė Graikijoje darė ir senų, ir naujų klaidų, senusis buvo milžiniškos, valstybė buvo atsidūrusi ko ne ant bankroto ribos. Taigi, manau, kad e, turint galvoje tą milžinišką uh, Europos žmonių solidarumą Graikijos atžvilgių, čia pasirinktas tonas yra visiškai netinkamas. Na, O dėl priemonių, kurių tikslas buvo išlaikyti Graikiją eurozonoje, aš manau, kad jos yra tinkamos, pasitvirtina, tiesa, šioje srityje neturime dar patirties. Aš tiesa esu gan drasi ir nutrūktgalviška, tačiau Na ir taip, gal jeigu būtume gerai, galės įsivaizduoti, kaip tai atsilieps eurozonai, gal būtume ėmėsi kitų veiksmų. Na ir pavyzdžiui, taip, 2009 metais, turint galvoje padėti tuo metu, aš tikrai stebinu tai, kad e, viskas baigėsi gan gerai, galėjo būti daug praščiau. Taigi Aišku, visuomet e, gali siekti geresnių rezultatų, taip ir reikia dalyti, bet aš manau, kad e, viskas kaip ir neblogai. Taigi pirmiausia, dar kartą komisijos atstovė, po to auditorumo atstovas. Norėčiau grįžti prie dviejų dalykų. Prie institucinių spragų. Komisija yra vienintelė šito audito atlikėjai, tačiau apskritai visuose šių procesuose mes nebuvome viena institucija be ketinimų protokolo buvo numatytas e, bend, bendra atsakomybė visų institucijų ir taip pat įtraukiant ir auditą, auditorumus. Auditorumai aiškiai pasakė, kad šita konsteliacija buvo veiksminga ir todėl audito rūmai rekomendavo institucionalizuoti šitą bendradarbiavimą. Mes pritarėme šiai rekomendacijai ir savo dėrybose sieksime, kad taip ir būtų, tačiau mes negalime įpareigoti kitų institucijų, jos turi sutikti su darbo sąlygomis ir susitarti dėl bendrų principų, bet ir dėl bendrų apibrieščių. Jūs kalbėjote apie SM programą, apie galimą šios programos pagerinimą. Dabartinė įgyvenimo programa yra pažangesnė, yra nauja teisinė aplinka, daugiau skaidrumo, yra daugiau demokratinės atskaitomybės, mes sustiprinome dialogą su parlamentu ir labai svarbu, kad ES tikslų ir Europos valiutos ekonominės ir pinigų sąjungos bendri tikslai yra susijęti tarpusavyje ir skatinamas jaunimo užimtumas. Kokia situacija dabar? Šiandien kalbėdami galime konstatuoti, kad prasidėjo trečiasis peržiūros etapas. Mano kolegos kaip tik išvyko į misiją į Graikiją. Taigi šita peržiūra artimiausių metų bus užbaigta. Mes tikimės kad šita programa baigsis kitais metais, o po to jau mes galvosime apie kitus programos pratesimo aspektus. Kaip jūs minėjote, finansinės paramos darbo grupė buvo įsteigta ir mes e, ir toliau bendradarbiausime su parlamentu, informuosime apie naujausią padėtį ir misijos vadovas taip pat e, atvyks pas jūs ir supažindins su naujausia situacija. Mugurūca. Dėkuoju, ponė pirminkė. Na, te gali tik labai trumpai paliesti kelis čia iškeltus klausimus. Pirmiausia, dėl Eurogrupės. ataskaitoje minimami santykiai tarp komisijos ir euro grupės, kaip ten bebūtų, e, mes neturime įgaliojimų atlikti euros grupės auditus. Ir ataskaitoje paminėta, kad negalime atlikti politinių sprendimų audito. Pavyzdžiui, jau vien tas negalime įvertinti sprendimo teikti pagalbą uh, valstybei, taip pat negalėjome prieš, prie, priešingą atveju vertinti, kas būtų nutikę su Graikija, jeigu nebūtume, nebūtų jai teikiama pagalba ir jai tikrai būtų bankrutavusi. Taip pat e, neturime įgaliojimų įvertinti politinius subjektų veiksmus. Uh, Taip pat ir Graikijos vyriausybės negalime vertinti, tam taip pat neturime audito įgaliojimų, nes galiausiai Graikijos vyriausybė yra ta instancija, kuri įgyvendina priemonės ir kuri laikytis programuose nustatytų sąlygų reikalavimų. Taip pat buvo klausimą dėl to, kaip buvo panaudotos lėšos pagal programas. E, programos nėra skirtos pilnam pro, konkrečių projektų finansavimui. Tai yra, mes tiesiog pateikime savo nuomonę dėl to, e, kaip buvo atliekamas finansavimo paskaičiavimas, įvertinti vyriausybės finansavimo uh, poreikį, Graikijos valstybės finansavimo poreikį ir kaip yra dėl, su bankų kapitalu. Na ir galiausiai buvo klausima dėl Europos centrinio banko veiksmų vertinimo. Tai jau prieš tai minėjau, kad e, yra parengtos dvi ataskaitos ir jas rengiant buvo sudėtinga užbaigti Europos centrinio banko e, auditą. Ir čia kyla dviejų pobūdžių klausimai. Viena vertus, mūsų įgaliojimai yra apriboti opera e, praktinio veiksmingumo įvertinimo kitkam įgaliojimų neturime, o kitas dalykas tai galimybė gauti informaciją iš Europos centrinio banko. Ir kol kas svarstume dėl šių dviejų aspektų ir tikrai norėtume pagerinti mūsų santykius su Europos centriniu banku. Norėtųsi rasti būdų geriau sutarti su Europos centriniu banku, nuo jūs kaip Europos parlamentas Europos komisija, kuri atsakinga už politinę iniciatyvą. Taigi kaip tik jūsų rankose patikslinti ir patobulinti mūsų atitinkamą mandatą atlikti Europos centrinio banko auditus. Juolab, kad e, Europos audito rūmai turi ne vien tik tais galės, bet ir pareigą atlikti auditus. Taip, galima galvoti ir apie kitokio pobūdžio priemonės, tačiau kol kas e, konkrečių sprendimų neprimta, tačiau ši tema mus neramina ir ketiname ir toliau ją skirti dėmesio. Dėkoju ir pabaigai ponas Takula. Prašau. Kiitoksia, puheenjohtaja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad pagrindiniai dalykai jau paminėti, e, juolab, kad tikslas baigti posėdį pusę keturių. Na taip, tai yra labai plati tema ir manau, kad e, verta kalbėti šios aspektus, juolab, kad ir ateitie gali susiklostyti panašių situacijų, neatsakyta vieną svarbų klausimą. Nebuvo įgyvendinti visi programų tikslai, nebuvo užtikrinta, kad būtų, būtų atgaivinta Graikijos ekonomika, būtų užtikrintas augimas, taigi norėtųsi sužinoti, dėl kokių priežasčių taip nutiko. Kas tai sąlygojo? Ir tikrai norėtųsi, kad Europos centrinis bankas dėtų daugiau pastangų. Na taip, manau, kad auditorumai, kaip ten bebūtų, puikiai padirbėjo ir aš manau, kad ir ateityje reikės dar kalbėti dėl šių klausimų, apie šius klausimus. E, vasario mėnesį per žalį savaime vėl e, vyksime Graikiją, susipažinsime su 188 e, prioritinės projektais. Dar rugsėjo mėnesį galime su kai kuriais iš jų susipažinti, tačiau susipažinsime ir su kitais projektais, pavyzdžiui, tais, kurie yra finansuojami iš migracijos fondo. Dėkuoju už diskusijas, baigtos ir viešai transliuojamas diskusijos ir kadangi čia toliau e, vyks trilogo posėdis, prašau išeiti, posėdis baigtas.